Aš nebejoju, kad jūs e, aktyviai dalyvausite svarstymuose. Norėčiau priminti e, parlamento nariams, kad e, galima teikti pakeitimus, paskirimus tarp parlamentinės delegacijos iki iki 12 valandos, o balsavimas dėl to vyks po 12 valandos šiandien. Kitas darbo tvarkės klausimas yra tarybos ir komisijos.